Bonjour à tous. La... Visiems laba diena. Pradedame posėdį. Vakar dienos posėdžio protokolas yra pateiktas. Ar būtų kokių nors pastabų jų nėra, tad laikysime šį protokolą patvirtintų. Pagal darbo tvarkę turėtume dabar pradėti diskusiją dėl